Jo gegužės 24 dieną nutrauktas Europos parlamento plenarinis posėdis vėl yra pratesiamas ir e, protokolas ir šios sesijos, praėjusios sesijos dokumentai yra jums pateikti. Ar yra prieštaraujančių protokolui? Ne. Tuomet skelbiu jį patvirtintų. Mėlyi kolegos, norėčiau pasveikinti tribūnoje susirinkusius jungtinių valstybių.